dėl ES pasaulinės reakcijos į živ. Po komisijos pareiškimo bus pasisakoma frakcijų vardu, tačiau nebus spontaniškų pasisakymų procedūros. Norėčiau dabar perduoti žodį ponui daly komisijos vardu. Much, Ačiū gerbimą pirmininkę. Man didelė garbė šiandien dalyvauti šiame posėdyje, mininti e, pasaulio AIDS dieną, sveikinu parlamentą